Chers collègues. Gerbiami kolegos, nepradėsim posėdžio iš karto, nes laukiame pirmininko, kuris turi pranešti dramatišką dalyką. Jis netrukus atvyks. Dėkuoju visiems už supratimą ir kantrybę.